pani przewodnicząca! <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. wznawiam posiedzenie. visus sveikinu vėl susirinkusius į posėdį. Tęsime posėdį. Posėdžio vakarykščio protokolas jums buvo išdalintas. Ar būtų pastabų? Regis tokių nėra. Norėjau informuoti Jūs apie tai, kad posėdžių protokolas to būdu yra patvirtintas.